Right. Jens. Kągi, Jensai. Vienas mėgų. Fine. Um, explanations on it. Kągi, pasiaiškimai dėl balsavimo motyvų. 67 bus pasiaiškinimai. Tai užtruks daugiau nei valandą. Pone Zanikį, prašau, pirmoji. Vieną minutę.